vieta tampa laisva parlamente, o ponas Richardas Sulikas palieka, paliko Alde frakciją ir prisijungė prie EKR frakcijos nuo spalio 8 dienos.